Prašyčiau atsisėsti į savo vietas. Prašau susėsti. Pradėsime už 30 sekundžių.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 Tokiu būdu pratesiama e, Liepos 8 sesija. Visus nuoširdžiai sveikinu sugrįžus, tikiuosi, kad gerai palsėjote, nes mūsų laukia tikrai nemažai darbo. Dabar tam tikrą informaciją norėčiau paskelbti. E, atkreipkite dėmesį į, e, norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį į ponios Mah. E, ponios Sahinek Manedžiani e, atvejai, ji ir nebuvo nuteista mirčiai. Dabar aukščiausiasis teismas peržiūri e, jos atvejį. Ši ponia taip pat buvo.